colleghi, la seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta. Brangus kolegos, ehm, pradedame posėdį. Vakar dienos protokol, posėdžio protokolas buvo išdalintas. Jeigu nėra pastabų,